D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung. Mielos kolegės, mėly kolegos, posėdis yra tęsiamas. nenoriu pereiti prie darbo atvarkės prieš tai nepabrėžęs, kaip brutaliai Jungtinėje karalystėje buvo nužudytas netoli kareivinių vienas kareivis. Mes perdosime savo um, užuojautą jo šeimai. Daulis. Pirmininkė. Aš paprastai neprašau žodžio, bet aš turiu klausimą.